Hamburgė ir ten vykusios manifestacijos. Esu gavęs EPP, socialistų žaliųjų FDD ir ne frakcijų e, prašymų patei, pakeisti komitetų delegacijų sudėti ir protokole bus paskelbtos pavardės asmenų, kurie yra keičiami. Jeigu niekas neprieštarauja,